Dear colleagues, can I ask coordinators whether... Kolegos, norėčiau kreiptis į koordinatorius ir paklausti, ar susirinko visi kolegos, kad būtų galima pradėti balsavimą. Pone Manesku, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau paklausti jūsų ir kitų kolegų, ar gavote paskutiniuosius pakeitimus žodžiu man nebūtina jų perskaityti. Tiesiog norėčiau pasitikslinti, ar turime visus pakeitimus žodžių. Your... Gerai, ar būtų galima pradėti balsavimą, ką mano koordinatoriai, ar visi susirinko. You, you, you feel secured, okay. So, dear colleagues, we start, good morning and we... Labas rytas, kolegos, pradėsime nuo balsavimo, bet iš pat pradžių norėčiau, kad tiesiog pabandytume uh, pabalsuoti, pasitikrintume, ar veikia balsavimo kortelės. Taigi prašyčiau įdėti savo korteles ir pabandyti balsuoti. Dar ne visi spėjo balsuoti. Nežinau, ar kažkam kilo kokių problemų su kortele, ar jūs tiesiog neturite kortelės. Taigi darome prielaidą, kad visi turi elektroninę balsavimo korteles išskyrus e, vieną kolegą. Ir pradėsime balsuoti. Pradedame nuo aštunto punkto. Pone nuo 8 punkto ponios Manesku pranešimas geras ES regioninės politikos valdymas, ES paramos ir kontrolės procedūros. Kaip suprantu, ponė Manesku nori tarti keletą žodžių iš pat pradžių. Noriu pasakyti, kad yra patiktas 61 pakeitimas ir mums pavyko parengti septynis kompromisinius pakeitimus vykusių dėrybų metu. Pradedame balsuoti. Kompromisinis antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 17 pakeitimas yra pakeitimas žodžius, ar bus prieštaraujančių pakeitimų žodžių? Ne. Taigi balsuojame už 17 pakeistą pakeitimą, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 19 pakeitimas, kas už, prieš prieš, susilaikė, atmesta. 20 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 21 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 22 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisinis kas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. 25 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktasis kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 27 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, ar bus prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Ne, taigi balsuojame už pakeistą 27 pakeitimą, kas už, prieš, susilaikė priimta. 28 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Tai buvo lingvisnio pobūdžio pakeitimas, 29 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 30 už, prieš, susilaikė priimta. 32 už, prieš, susilaikė, priimta. 33 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 34 pakeitimas, pakeitimas žodžiu, ar bus prieštaraujančių, jeigu ne, balsuosime už pakeistą pakeitimą, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 35 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. Šeštasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuosime dėl 39 pakeitimo. Čia buvo pasiūlyta žodinis pakeitimas. Ar bus prieštaruojančių? Ne. Taigi balsuojame kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 40 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. 41. Pakeitimas, ar bus prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Ne, taigi balsuojame kas už, prieš, susilaikė, priimta. 44. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 45 buvo atsimtas, dabar 46, taip pat 48, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 50 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 51 su žodiniu pakeitimu, ar bus prieštaraujančių? Ne, taigi balsuojame 51 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis septintas pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 57 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 58 kas už, prieš susilaikė priimta. 59 kas už, prieš susilaikė priimta. 60 kas už, prieš susilaikė priimta. 61. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Konstatuojamosios dalys. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Trečias. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Pirmas kompromisinis pakeitimas dėl A konsultuojamosios dalies, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Šeštasis pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Bent jau man tai pasirodė. Septintas pakeitimas. Balsavimas dalimis. Dabar pirmoji dalis, kas už. Prieš prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš. Turime galimybę pasitikslinti, taigi balsuojame dėl septinto pakeitimo antrosios dalies. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 23 už, 24 už, 9 prieš, priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas pakeitimas su žodiniu pakeitimu, ar bus prieštaraujančių? Ne, taigi kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar galtinis balsavimas. Balsuosime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 34 už. Pridėjus mane, galima sakyti, kad visi balsavo už. 35 už. Na, net nereikėjo sveikinti pranešėjus, nes visi balsavo už ir kolega sako, kad tai ko gero pirmas kartas komitete, kai visi e, pritarė pranešimo projektui. Ir tai yra gero valdymo pavyzdys. Dėkuoju, sako pirmininkė. Ir dabar pereisime prie kito balsavimo. Čia nuomonės turbūt išsiskirs. Esame parengę rezoliuciją, kuri bus pridėta prie mūsų žodinio klausimo. Klausimas yra susijęs su ES anglodos ir regioninė politika po 2013 metų. Buvo pateikta 28 pakeitimai. Mes siekiame parengti kompromisinius pakeitimus, e, bet nepavyko, todėl balsuosime dėl visų pakeitimų atskirai ir balsuoti pradėsime netrukus. Antrasis pakeitimas kas už, kas prieš? kas susilaiko, atmesta. Trečias pakeitimas už, prieš, kas susilaiko, atmesta. Ketvirtas atsimtas. Penktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Šeštas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Septintas pakeitimas kas už, prieš, kas susilaiko, atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Devintas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dešimtas atsimtas, vienuoliktas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Dvyliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Tryliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. 14 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 15 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 16 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 17 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 18 pakeitimas e, buvo žodinis pakeitimas, kas pasisako prieš pakeitimą, ne. Tad 818 bendrai balsuojame, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimtas. 19 pakeitimas. 19 ir 20 yra vienodi, balsuojame kartu. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, buvo atmesti. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 22 pakeitimas. 22 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 23 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 24 už, prieš, susilaiko, atmesta. 25 atsimtas, 26 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 27 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 28 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Citatų pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Bals, galutinis balsavimas elektroniniu būdu, pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Plius vienas ir plius juokimas, plius du. 39 už ir vienas susilaikė. Irgi Neblogai, neblogas rezultatas. Kolegos, pereikime prie dešimto klausimo. Turime svečią, poną Janą Olsoną. Jis yra Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pranešėjas. Jis dar netvyko, pasirodo, jis tik 10 val. atvyksta. Turime keliasdešimt minučių, gal galėtumėm svarstyti kitus klausimus, kol jis atvyks. Mėly kolegos, Mūsų svečias atvyks tik tai dešimtą, jis yra pakviestas dešimtai. Galime perėti prie kitų klausimų, bet pirmiausia norėčiau pateikti informacijos apie tai, ką vakar nusprendė koordinatorių posėdis. Pirmas klausimas. Pranešimų ir nuomonių paskirimas. Nuomonė dėl Europos strategijos dėl Romų įtraukties paskirta EPP frakcijai. Norėtumėm kuo greičiau sužinoti pranešėjo vardą. Kitas klausimas, kita nuomonė dėl biudžeto išteklių tvariai Europai po 2013 metų mm, tai socialistams demokratams buvo paskirta, bet vardas, pavardė dar, nežinom, dar nežinoma nuomonė dėl kultūrinių ir kūrybingų e, pramonės šakų ECR dėl turizmo naujos plėtros, taip pat paskirta socialistams demokratams. Taip pat kalbėjome apie pasiūlymus viešiesiams klausimams. sutarėme, kad prioritetai didiesiams klausimams bus ateityje sanglaudos politika, kur pasinaudosime ir penktuoju sanglaudos, e, penktąją sanglaudos ataskaitą kaip pagrindinę. Taip pat e, bus vengiamas klausimas apie sanglaudos politiko sąrangą ir BVP kriterijus ir sanglaudos politiką. Taip pat buvo nuspręsta, kad kiti pasiūlymai viešiesiams klausimams, kurie vakar buvo politinių frakcijų iškelti, bus rengiami kaip mini klausimai, mažiai klausimai, kai turėsime daugiau laiko arba kai bus tie klausimai susiję su pranešimais. Taigi, konkrečiai dabar nenuspręsime dėl datų. Taip pat lauksime iš visų politinių frakcijų smulkesnių paaiškinimų e, apie tuos klausimus, tas temas, kurios pasiūlytos klausimams. Dėl delegacijų 2011 metais apie tai irgi kalbėjome ir susitarėme, kad reikėtų 2011 metams pasiūlyti tris delegacijas, vieną į Graikiją, vieną į Guajaną ir galbūt į kitus Prancūzijos autonominius regionus, nors vakar ne visai supratau, ir į Junktinę karalystę. Tikimės, kad politinės frakcijos iki šios savaitės pabaigos atsiūs programos projektą ir, ir paaiškinimą, kodėl tokių delegacijų reikia, nes iki spalio penktos reikia mums nusiųsti už, už prašymą, užsakymą. Pereikime prie vienuolikto klausimo. Tai yra pirmas pasikeitimas nuomonėmis su ponė Jusmenova apie nuomonės projektą, kurį ruošia dėl paslaugų direktyvos įgyvendinimo norėčiau suteikti žodį poniai Jumenovai, Jusmenovai, atsiprašau, kad pristatytumėte e, savo darbus. Šiandien nereikia priimti jokio sprendimo, tik tai pasikeičiame nuomonėmis pirmą kartą. Pone Jusmenova, žodis jums. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Pone ir ponios. Man didelė garbė Jums šiandien pristatyti paslaugų direktyvos įgyvendinimo dokumentą. Ši direktyva buvo priimta 2006 pabaigoje ir jų beveik visos valstybės narės e, perkelė ją į savo teisės aktus. Tai yra labai svarbus dokumentas. Europos Sąjunga vis dar ieško kelio, tvaraus kelio iš ekonominės krizės. Vienas iš tikslų yra tobulinti gerinti konkurencingumą, darbo rinką ir kitus, kitas rytis. Šita direktyva e, suteikia įmonių steigimo laisvę ir judėjimo laisvę. Taip pat kūrė stabilų ekonominį augimą stabilų ir harmonizuotą ekonominį augimą. Projekto tekste kalbama apie regioninį, regioninę plėtrą ir apie tai, koks jis svarbus ryšys yra tarp vidinės rinkos ir sanglaudos politikos. Dokumente kalbama apie priemonių kūrimą tam, kad visose lygmenyse ES būtų būtų kuriamos atskiros garantijos ES šalims narėms. Įgyvenu šitą direktyvą, ES bus daug naudos, skatinant teritorinį socialinį e, augimą. Taip pat kalbama apie tai, kad struktūriniai fondai gali būti panaudoti mm, tam, kad skatintų infrastruktūros plėtrą ir įgalintų visus ES regionus prieiti prie bendrosios rinkos ir e, išspręsti skirtumus tarp skirtingų regionų. Čia norėčiau padėkoti poniai Vehingen už jos indėlį ruošiant šį dokumentą. Ji pasiūlė, kad reikia įtraukti nuostatą dėl e, daugia kalbiškumo bendrojoje rinkoje ir skatinti valstybės narės naudoti bent vieną dar kitą ES kalbą. Tam, kad būtų garantuotas didesnis skaidrumas tarp institucijų ir paslaugų tiekėjų. Taip pat čia kalbama ir apie direktyvos įgyvendinimo priežiūrą, e, tai yra komisijos kompetencija ir, ir direktyvos nustatytų e, ribų e, įgyvendinimo priežiūrą. Šitos nuostatos įtrauktos į tekstą, ponios ir ponai, man būtų labai džiugu išgirsti su pasiūlymus, tam, kad pagerintumėm bet kokią priemonę, kuri būtų naudinga ES regionams. Taigi norėčiau išgirsti jūsų pasiūlymus. Ačiū uždėmesi, pirmininkė. E, manau, galime pradėti pasikeitimą nuomonėmis. Kolegos, kas nori kalbėti, prašau pirmiausia duoti mums ženklą. Prašom, ponia Hašton buvo pirma. Pone Rūlė. Paprašiau žodžio, nes žalies, esu žaliųjų šešėlinė pranešėja ir vidinės rinkos komitete irgi dirbu su to pačiu klausimu. Nuo šios savaitės tyrimas e, vidinės rinkos komitete jau yra e, paruoštas. Galėčiau šitą pacituoti. Viena iš problemų, su kuriais turės spręsti mūsų komitetas, pirmiausia, per, didinę, per didelę biurokratiją, kurios yra labai daug, kai, bent jau kai kur vietinėje valdžioje. Tarkim, Vokietijoje yra net 500 įvairiausių laiptelių įvairiau, reikia peržiūrėti viską nuo iki, yra labai daug labai didelis, dideli ir kaštai valstybėms narėms. Todėl reikėtų paklausti, kaip tai galima sumažinti. Nemanau, kad Europos komisija gali ar nori apdroti tokią informaciją. Tiesiog yra per daug biurokratijos. Taip pat norėčiau pasakyti, kad labai svarbu kreipti dėmesį į pirminės, pirminius teisės aktus reikia efektyviai, efektyviai dirbti. Pirmininkė, ar galėtumėt kolegos ar kartą pakelti rankas, nes šiek tiek mes susimaišėme ponia Konstanca Krėl. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjai už pasiūlymą. Uh, Norėčiau palaikyti ponios Rūl pakeitimus, kai jinai sako, kad reikia užtikrinti, kad nebūtų per daug biurokratijos. Reikia pri, kurti pridėtinę europinę vertę šito pasiūlymu. Bet reikia na, mm, aiškiai išsiaiškinti, kurios priemonės yra reikalingos, kurios nereikalingos. Norėčiau atkreipti dėmesį į ketvirtą punktą. Kai kalbama apie viešąją administraciją, e, norėčiau kalbėti apie savo šalį. Taigi vietinės valdžios institucijos turės e, užtikrinti daugia kalbystės paslaugas. Tai yra labai gražu, bet tai neįmanoma. Tai tiesiog ne mūsų jėgoms. Mes galėtum sakyti tiesiog, kad mes kad džiaugtumėmės, jeigu vietinė valdžia e, pasistengtų, kad e, piliečiai galėtų kreiptis įvairiomis kalbomis, bet. E, kad tai būtų prievolė, tai yra tiesiog per daug. Reikėtų galbūt kitaip išreikšti šitą mintį, paskatinti, paraginti vietinę valdžią globalizuotam pasaulyje stengtis suteikti galimybę kalbėti įvairiomis kalbomis, bet kad tai nebūtų prievolė. Ah, so, no other, uh... yeah. oh, yes, please. Daugiau nėra norinčių kalbėti. E, prašom. Ačiū pirmininkė, sako pane Verhien. Atsiprašau, kad mm, vėlai atvykau, buvau kitame e, komitete kaip šešėlinė pranešėja ŠPP, e norėčiau padėkoti pranešėjai, tačiau kaip ir pane Kral, norėčiau išsakyti pastabų konkrečių klausimų. Tai jau aptariau ir aiškiai pasakiau, kad daugiagalbiškumo mintis, laikantis vieno langelio principo, turbūt būtų, to turbūt būtų einama per toli. Mes turime užtikrinti, kad bent jau viena, dar viena e, oficiali kalba galėtų būti. Ir čia mintis būtų, kad anglų kalba galėtų būti naudojama. Uh, Ir tada galėtų būti vieno langelio principai. Aišku, visos savivaldybės labai uh, sudėtingai galėtų tai gyveninti. Tai, tai būtų labai didelė užduotis visų ligmenų valdžios institucijom ir to tiesiog būtų prašoma galbūt per daug. Ir e, aš pasiūlyčiau, užuot uh, naudojus tris oficialias kalbas, kaip siūloma, remti tas oficialias kalbas, kuriomis kalbama kaiminėse e, valstybėse. Taigi valstybės oficiali kalba, anglų kalba, kaip verslo e, tarptautinė kalba ir trečia kalba galėtų būti e, pasirenkama. Pavyzdžiui, galėtų būti kaiminės valstybės kalba, pavyzdžiui, pasienė kažkur tai galėtų būti Olando. Taigi trečia kalba būtų pasirenkama pagal regioninį kontekstą. Ir tai uh, supaprastintų mūsų užduotį, kalbant apie vieno langelio principo dėgymą. Taigi viena galimybė e, būtų pasirinkti e, kaip privalomas kalbas anglų kalbą, kaip tartutinę kalbą ir gimtąją kalbą, e, nes anglų vis plačiau yra vartojama. Ir dar dėrybų metu iškilo e, vienas klausimas, tai yra privalomas informavimas apie e, statutų pakeitimus. Iki šiol buvo privaloma, kad apie pakeitimus turi būti e, pranešama vietos ir regioniniams valdžios institucijoms. Tai labai didelė administracinė biurokratinė našta ir galvodami apie paslaugų direktyvos įgyvendimą nemažai galvojame apie tai, kokį kokį poveikį turės e, tokio, tokios pranešimo prievalės įgyvendinimas e, intensyvus, bet kokie statutų e, pakeitimai turi būti pranešami visų šitų e, lygių valdžios institucijoms ir tai joms pačioms yra labai didelė administracinė našta. Ypač jeigu e, panašios procedūros reikia laikytis, pranešant apie tokius pranešimus komisijai. Ir turbūt e, komisija nieko gero nepasieks tokiu siūlymu. Ar būtų dar norinčių kalbėti, Jochimai? Prašom. Ačiū. Man atrodo, kad mes šiek tiek čia pasiklydom tarp įvykių. Paslaugų direktyva turi įsigalioti e, nuo. Turėjo įsigalioti nuo 10 sausio pirmos. Įdomu, kas iki šiol padaryta valstybėse narėse, nes mes čia kalbame apie jau vykstančią procedūrą. Ar būtini pakeitimai? ar mes norime ir toliau derinti, su, suvienodinti, harmonizuoti tai, kas jau padaryta, ar norim sužinoti iš vietos valdžios institucijų, ko joms reikia, ką dar mes norėtumėm padaryti. Taigi visi, kas dalyvauja įgyvendant uh, e, direktyvą vietos regionės valdžios institucijose, uh, jau turėjo įgyvendinti tam tikras e, užduotis ir aš nesu visai tikras, kad visose valstybėse narėse uh, veiksmingai įgyvendintos visos šitos nuostatos. Taigi reikėtų labai uh, rimtai pagalvoti apie tos pasiūlymus, ar mes norime uždėti papildomą naštą ant vietos regioninės valdžios institucijų pečių, nes jos ir taip jau turėjo e, atlikti darbus. Tai e, iš tiesų e, šitas pranešimas labai atsakingas yra, tačiau aš manau, kad labai svarbu čia būtų susijęti teoriją su praktika, bet anksčiau kalbėjusi apie tai jau kalbėjo. Pane Rūlė. Kalbėsiu trumpai. Pranešimą pasiūlė vidaus rinkos komitetas. Direktyva įgyvendinta ir paprastai pradėjus įgyvendinti po pusmečio uh, E, rengiamas pranešimas yra, yra pranešėjo yra ir e, tai jau gyvendinama valstybėse narėse, mes vardėjame problemas įgyvendinimo, ar jos susijusios su pačiu teisės aktu, ar su aplinkybėmis valstybėse narėse, kaip būtų galima jums padėti gyvendant direktyvą. Minėjau išsamios patikros ar atrankos procedūrą. Tai yra labai svarbu. Iš esmės, įgyvendimas reikštų, kad labai išauktų e, administracinė našta ir vietos lygmenių kitais lygmenimi, o to mes tikrai nepageidaujam. Tai Ir e, iš tiesų e, kiekvienos savivaldybės nuostato nereikia iškelti iki ES lygmen. Ačiū. Dar būtų norinčių kalbėti. Taip, ačiū pirmininkė. Sako pranešėja, ponia Husmenova. Ačiū kolegoms už pasiūlymus. Jau su kai kuriais iš jūsų apsikeičiau nuomonėmis prieš šitą posėdį per pastarąsias porą savaičių. Ir manau, kad iki pateikimo termino ypač šešėliniai pranešėjai turės galimybę oficialiai pateikti savo pasiūlymus, kad galėtumėm konsoliduoti ir rimtai parengti galtinį projektą, kuris būtų primtinas visiems. O tikrai galėčiau pasakyti, ir įžanginėje dalyje sakiau, kad kai kurie um, iš jos pakeitimų jau įtraukti į pirmą projektą. Ir manau, kad ir kitiems jos pakeitimams atsiras vietos galutinėme projekte, ypač tiems pakeitimams, kurios pakeitė, pateikė Vokietijos delegacija. Ačiū, kolegos. E, pranešimo tvirtinimą imko atidėjo, e, greičiausiai iki sausio. tai e, aš nežinau, jeigu tai atitiks jūsų darbų e, spartą, mes e, galėtumėm kitą žingsnį žengti spalio mėnesį, laikydamasi pakeitimo pateikimo termino. Ačiū šį apsikeitimą nuomonėmis. Norėčiau paraginti šešėlius pranešėjus bendradarbiauti su pranešėja ponia Gusmenova. Uh, Ir galime baigti diskusijas šiuo klausimu. Jau atvyko ponas Olsonas, galime grįžti prie dešimto darbo atverkės punkto. Ponas Olsonas yra Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pranešėjas tyrimo, kuri buvo, tyrimo, kuris buvo parengtas komisijos prašymą dėl veiksmingo partnerystė, veiksmingos partnerystės įgyvendinę sanglos politiką. Pone Ulsonai, žodis jums. Dėkoju, ponia Hübner. Man labai malonu dalyvauti jūsų posėdėje ir pasikeisti informaciją apie tyrimą, kurį atliko mūsų komitetas. Iš tiesų, ponė Hubner ir ponas Spydla, buvęs komisijos narys, kuris buvo atsakingas už tuos pačius klausimus buvo pateikę tokį prašymą. Ir aš manau, toks jūsų prašymas buvo labai tinkamas. Buvo prašyta panagrinėti partnerystės principą. Partnerystės principą, e, kai kalbama apie privačius dalyvius, e, nevyriausybinės organizacijas, e, socialinės ekonomikos atstovus ir taip toliau. Taigi mes bandėme nustatyti geriausios praktikos principus taikant, pavyzdžius taikant partnerystės principus. Ir remiantis tokiu tyrimu būtų galima prisidėti prie komisijos rengiamų dokumentų ir prie partnerystės principo taikymo pagerinimo. Mes taip pat bandėme parodyti valstybėms narėms, koks svarbus yra partnerystės principas klausimas. Mes e, išgavome labai daug informacijos iš atskirų regionų, iš ekonominių, socialinių organizacijų, iš visos Europos. Ir pasikeitėme nuomonėmis su valstybėmis narėmis. Aš sakyčiau, kad mūsų bendras darbas buvo geros partnerystės e, su įvairiais suinteresuotais dalyviais um, rezultatas. Žinoma, jūs šį klausimą esate aptarę ne vieną kartą ir suvokite, kokia didelė yra partnerystės reikšmė. Tiesiog labai trumpai galiu pasakyti, kad tikra ir gili partnerystė gali padidinti sanglaudos politikos veiksmingumą. Reikia tikro dalyvavimo, ir tikrų galimybių nustatymo privatiems partneriams, kad jie galėtų aktyviai dalyvauti vykdant sanglaudos politiką. Partnerystės principas taip pat reiškia ir tai, kad vietos veikėjų poreikiai yra atliepiami tai taip pat sustiprina piliečių dalyvavimo galimybės, sukuria labai aišku ryšį tarp ES ir pilietinės visuomenės ir dirbant partnerystės pagrindu ES veikia vietos lygmenių, o tai yra labai svarbu. Ir dar vienas dalykas - tikroji partnerystė atneša naudos visoms suinteresuotoms šalims. kokiosgi buvo mūsų bendrosios e, išvados. Pirmiausia, mes e, pareiškėme, kad e, reikia pakeisti bendrojo reglamento 1083.11 straipsnį, kuris reglamentuoja partnerystės principą. Komiteto nuomonė čia yra nustatyta pernelyg daug laisvės nacionalinių lygių aiškinti ir interpretuoti partnerystės principą. Mes pasiūlėme savo ataskaitoje pakeisti 11 straipsnio formuluotę. Antroji mūsų išvada buvo tokia, kad komisijos vaidmuo turėtų būti aktyvesnis, komisija turėtų imtis didesnės iniciatyvos dėgiant partnerystės principą. Bent jau dabar yra manoma, kad komisija yra atsakinga už kontrolę, už priežiūrą ir galėtų daugiau imtis aktyvių veiksmų kitoje srityje. Trečioji išvada yra tokia, kad požiūriai nacionalinėse valstybėse taip pat ėmė keistis. Dėl to, kad buvo pradėta keistis gerąją praktiką ir pasikeitimas gerąją praktiką yra labai gera priemonė visuomet reikia tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus bendradarbiavimo. Abu sektoriai turi suprasti vienas kitą ir taikyti partnerystės principą. Dar vienas svarbus rezultatas yra toks, kad reikia pasinaudoti visais techniniais pajėgumais, kad būtų galima stiprinti partnerių gebėjimus. Europos organizacijos, nacionalinės organizacijos aiškiai teigia, kad gebėjimų stiprinimas yra viena iš sąlygų efektyviam partneriavimo principo įtvirtinti. Ir dar vienas dalykas yra aiškus ryšys tarp programų, struktūros ir partnerystės. Kai programų struktūra yra aiški, sufokusuota, atsiranda kur kas daugiau galimybių užmėgsti tinkamą partnerystę. Labai trumpai. Iš pat pradžių jau sakiau, kad reikia remtis gerąją praktiką. Yra labai daug geros praktikos pavyzdžių, yra aišku ir blogos praktikos pavyzdžių. Bet labai trumpai norėčiau pateikti tuos pagrindinius mūsų turimus pavyzdžius. Anglija, pavyzdžiui, yra labai geras pavyzdys partnerystė yra taikoma tiek regionų, tiek vietos lygmenių. Ir partnerystės principo taikymas yra naudojamas regioninėse struktūrose. Dar vienas įdomus ir unikalus pavyzdys yra Ispanijos projektas dėl socialinės įtraukties. Jį, jį vykdo partneriai būtent patys partneriai yra atsakingi už projektą ir tai yra įdomu. E, trečias dalykas e, yra gebėjimų stiprinimas, e, prisidedant ir partneriams. Vienas iš pavyzdžių yra pietų Italijos pavyzdys. Taip pat galima paminėti taikos programą, kurioje dalyvauja ir vietos dalyviai. Taip pat Mecklenburg, Vorpomern E, programa, kur pastebimos integruotos politikos vykdymas ir partnerystės principo įtvirtinimas. Baden-Württembergas e, Europos socialinio fondo lėšos yra valdymos decentralizuotai, Austrijos teritorinio užimtumo paktus galima paminėti. Paskutinio paskutinėme dešimtmetyje buvo pradėti taikyti tokie projektai. E, toliau visuotinės dotacijos taip pat pasirodė labai veiksmingos, galėčiau paminėti du e, pavyzdžius, tai yra Esprit Toskanoje, Italijoje, o kitas pavyzdys yra e, Prancūzijos, kuomet globali dotacija buvo skirta mikro įmoniai. ir tikrai globalios dotacijos paskirimas susilaukia labai gerų rezultatų. Techninė parama nevyriausybinėms organizacijoms stiprinti jų pačių gebėjimus. Projektai buvo atlikti e, Slovenijoje ir Velse, taip pat darbo grupių veikla Lenkijoje, kur valdymas buvo decentralizuotas, darbo grupės buvo atsakingos už regioninę plėtrą. ir tokių darbo grupių veikla buvo sėkminga. Taip pat galėčiau paminėti lyder programą, kuri buvo pagrista partnerystė. Kokiosgi yra mūsų komiteto pagrindinės rekomendacijos? Mes manome, kad reikėtų nustatyti minimalius reikalavimus partnerystiai. Žinoma, 11 straipsnis yra vienas svarbus dalykas, bet tuo pačiu metu reikėtų parengti Europos gerosios praktikos kodeksą. Tuo turėtų užsiimti Europos komisija ir valstybės narės. Žinoma, egzistuoja tam tikros gairės, nurodymai, kurių reikia laikytis, bet taip pat reikia vertinti ir tai, ar valstybės narės laikosi tokios geros praktikos. Ir toks kodeksas galėtų būti priemonė proteguojant partnerystės principą. Taip pat reikia stiprinti pajėgumus. Ketvirto rekomendacija yra integruotos ir tikslinės programos, turinčios aiškius tikslus ir apimtis. Tokiu būdu partnerystė sustiprėtų. Mes taip pat manome, kad būtų naudinga imtis iniciatyvų ir teikti globalinės dotacijas e, valstybėse narėse. Dar viena rekomendacija buvo procedūrų ir išmokų tvarkos supaprastinimas. Dabar tvarka yra pernelyg ilga, pernelyg sudėtinga, užtrunka pernelyg daug laiko, kol galiausiai yra padaromos išmokos. Taigi supaprastinimas yra svarbus dalykas. Ir mes taip pat pateikėme tokį pasiūlymą. Geros partnerystės regionai turėtų dalintis gerosios patirties ir praktikos pavyzdžiais. Ir dar keletas minčių, kurias būtų galima pritaikyti laikotarpiu po 2013 metų. Taigi siekiama programų, kurios apimtų, apriektų visus struktūrinius fondus, siekiama tikslinių veiklos programų, tikslinių e, programų pagal geografinę zoną, pagal tikslus, taip pat reikia bendruomenės iniciatyvų, vietos raida yra labai svarbi. Vietos suinteresuotosios šalis siekia vietos bendruomenių plėtojimo, socialinė įtrauktis, socialinės inovacijos taip pat yra būtinos, to ypač pageidauja trečiasis sektorius. Visuotinės dotacijos, apie tai jau kalbėjau, jos gali būti labai veiksmingos Ir taip pat jau sakiau, kad gebėjimų stiprinimas ir techninė pagalba taip pat yra svarbus dalykai. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Norėčiau pakviesti užduoti klausimų ir pradėti diskusiją. Kondes Lastra. Žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Tikrai nemaniau, kad būsiu pirmas kalbėsiantis, bet esu tikras, kad ir kiti kolegos iš mūsų komiteto norės pasisakyti. Man atrodo, kad tai yra labai svarbus pranešimas ir aš tikrųjų prisidedu, tikrai pritariu šitam dokumentui. Pirmiausiai, čia yra labai įdomių pastebėjimų. Manau, kad pilietinės visuomenės atsiverimas ne tik tai tradicinių požiūrių, bet ir visos pilietinės visuomenės plačiaja prasme atsiverimas yra labai svarbus fondų valdysenai. Ir tai yra tikrai žingsnis į priekį, kurį aš palaikau šimtų procentų. Techninių techninės pagalbos priemonės yra labai svarbios, šitas rytį reikia tobulinti ir suteikti galimybių visai pilietiniai visuomeniai dirbti teigiamą prasme visose šiuose projektuose ir kuo efektyviau. Nes kas lepiasi už šito dokumento? Taigi tikslas pagerinti visų mūsų projektų valdyseną. Ir kaip jūs ir pats sakote, tokioje Šitaip mes daug daugiau, daug labiau e, artėjame prie visų konkrečių problemų tose vietose, kurios kyla ir pradedame dirbti su tai žmonėmis, kurie turi problemų. Mes įsigiliname jų problemas, kad jas išspręstume. Kaip jūs sakote pranešime, mes, mums reikia daug, e, daug ko išmokti iš EQUA, Equal, Urban 2 ir lyderių programos. Tai yra labai svarbios programos ir tiesa ta, kad 27 valstybėse narėse yra dirbama skirtingai su asociacijomis, skirtingai dirbame būtent šioje srityje ir reikėtų iš tikrųjų numatyti tam tikrus bendrus principus, gerasias, teisingasias praktikas, uh, ir kaip nors kartu pabandyti suvienodinti šitą darbo pobūdį, kaip yra dirbama su pilietinė visuomenė. Taip pat manau, kad e, komitetas turėtų mm, aktyviau dalyvauti ir Europos komisija turėtų e, aktyviau dalyvauti dirbant šį darbą. Manau, kad visi tam pritarsime. Uh, Taip pat norėčiau pasveikinti Jūs su šitą puikų pranešimą ir tikrai pritarsime viskam, ką Jūs bandysite e, pristatyti savo institucijoje, nes iš tikrųjų labai naudinga, kad visi regionai galėtų naudotis šitomis praktiškomis priemonėmis ir manau, kad šis pranešimas yra žingsnis į priekį ir ateityje sanglaudos politika turėtų būti daug artimesnė, daug labiau, mm, daug labiau mm, toje vietoje, kur jos reikia. Jie jau tokie ir yra, bet jeigu pasistengsime kalbėti konkrečiai su vietinės, vietinio lygmens valdžia ir kalbėti, žiūrėti, kaip piliečiai dirba su tais projektais, bus daug daugiau e, rezultatų. Taigi sveikinu Jūs paruošus šį dokumentą ir manau, kad jis yra be galo įdomus. Ačiū. Ačiū dar vienas klausimas. Paskui kolegė Elin Onro ir Šankelį. Ar kas nors dar norėtų pasisakyti? Elizabeth Šreter dabar. Pone Šrioder. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, šitas klausimas yra platus ir per atvirųjų durų dienas tikriausiai bus irgi. Atvirųjų durų dienos yra irgi svarbus dalykas siekiant išeiti į pilietinę visuomenę. Taigi turiu kelis klausimus. Sakėte, kad 11 straipsnį reikia patobulinti. Ar galėtumėte paaiškinti, kokių pakeitimų reikia? Uh, tam 11 straipsniui, ar galėtumėt išsameu apie tai pakalbėti. Ir antras klausimas, sakėte, kad mokėjimų procedūros supaprastinimas, ypač partnerystės projektams, yra labai svarbus dalykas, apie kurį, reikėtų, kurį irgi reikėtų turėti galvoje. Bet reikia nepamiršti ir priežiūros mes norime siekti decentralizavimo. Taigi, norėčiau sužinoti, kur slypi didžiausios problemos. Tai būtų labai naudinga prieš pradedant dialogą su Europos komisija. Ir tinklai, čia irgi labai įdomi idėja, gal galėtumėt labiau ją išplėtoti. Pone Elija, ponas Elija Hončius. Ačiū pirmininkė. Ačiū ir mūsų svečiui dėl neįgaliųjų. Neįgalieji yra grupė, kuriems ypatingai reikia solidarumo. Su jais, apie juos ypatingai reikia galvoti. Bet paprastai to solidarumo jie susilaukia iš labdarinkų organizacijų ir tiek. Taigi tikrai, tikrai labai gerbiu jų pasišventimą. Jie nesustoja pirmą kartą mm, su klupe. Labai dažnai jiems neužtenka vien tik tai finansavimų, dažnai reikia jiems ir fizinės tiesiog, tiesiog pagalbos tam, kad nuveiktų tam tikrą darbą. Tačiau, kada asociacijos neįgalių žmonių gauna mm, lėšas, reikia, reikia laikytis tam tikrų taisyklių, tam tikrų konkrečių taisyklių. Ir daugeliu atveju tai padaryti yra labai sunku neįgaliųjų asociacijoms. Žinau, kad Europos socialinis ekonomis fondas dirba abiejose srityse ir teikdamas lėšas ir pagalbą, bet norėčiau sužinoti, kaip yra pranešama mūsų mm, neįgaliems piliečiams apie šitą fondą ir kaip jie galėtų juo efektyviau pasinaudoti. Ačiū, Žankaly. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad visi turi kiekvienas pritartų šito pristatymo, šito pranešimo pagrindiniams mintims e, dėl geriausių praktikų, dėl e, supaprastinimo mokėjimų ir taip toliau. Klausimas, kaip mes iš tikrųjų tai įgyvendinsime. Ankstesnė diskusija. Mes praktiškai kiekvieną dieną kalbame apie supaprastinimą. Ponas Baroso kelis kartus į mus kreipdamasis apie tai kalbėjo, apie tai, kad reikia 25 procentai sumažinti biurokratiją. Bet kaip mes tai padarysime ir kas konkrečiai imsis šito darbo? Nes aš esu sutikęs žmonių, kurie buvo paruošę labai puikių projektų, bet sakydavo, kad tiesiog neverta um, prašyti lėšų, nes labai didelės yra tas procesas. Taigi čia yra labai didelė problema. Ir anksčiau kalbėję e, minėjo, kad pirmiausiai reikia nustatyti, kur yra tie tos didžiausios kliūtis ar tai ES lygmenių, ar tai Euro, ar valstybių narių lygmenių. Jeigu identifikuosime tuos, tas kliūtis, galbūt tada galima sudaryti sąrašą priemonių, kurias vieną po kitos reikia gyvendinti, kad sumažintumėm biurokratiją ir taip būtume tikrai puikus pavyzdys įgyvenant e, svarbų sprendimą ir daug efektyviau būtų dirbama ES regionuose. Pirmininkė, ačiū. Pon Olson, tiesiog dabar galbūt paprašysime jūsų atsakyti į klausimus ir komentarus. Thank, you, thank you for, for this. Labai ačiū visų pirma už pritarimą nuomoniai Pirmininkė, atsiprašau, bet dar vienas e, narys e, paprašė žodžio. Pane Okuniai. Atsiprašau, pirmininkė, gal nepakankamai aiškiai parodžiau, kad noriu kalbėti dėl supaprasnimo. Kaip žinote, pirmininkė, aš esu absoliučiai už Europinių procedūrų supaprastinimą. Šiandien lėšų panaudojimas yra labai nepakankamas, tai yra pasakyta, pasakytina apie visas valstybės narės, čia reikėtų tikrai skambinti pavojaus varpais. Ir struktūrinių fondų panaudojimo lygis. Kalbėdami apie tai turėtumėm e, kelti klausimą dėl procedūros netingumo. Kita vertus susidaro įspūdis, kad kiekvieną kartą keičiame e, procedūras, kai yra parengiamas finansinis paketas. Ir tai e, viską ir komplikuoja. Jeigu kiekvieną kartą, kai parengiamas naujas e, finansinis paketas, įsigalioja naujos taisyklės, keičiamos procedūros, būtent tai viską komplikuoja. Tai kartais siekis viską supaprastinti reiškia, kad pasiekiamas visai priešingas rezultatas. Kas būtų gerai, tai pastovumas. Tai prisidėtų prie supaprastinimo. Turėtumėm galvoti apie ilgalaikę perspektyvą. Ar galit ar galima įsivaizduoti procedūrą, kuri pakankamai ilgai galiotų ir vien jau tai supaprastintų viską pakankamai. Pirmininkė, žodis ponui Olsen. Ačiū e, labai. Iš karto bandysiu atsakyti į klausimus. 11 straipsnis. Mano nuomonėje teikiami jo pakeitimai, kaip matote paskutinėje dalyje, ponė Šroder. Uh, Čia šiek tiek e, nuostatos performuluojamos yra, pavyzdžiui, kur yra pasakyta, kur e, tinkama ir laikantis dabartinių nacionalinių taisyklių ir praktikos turėtų, pasakyta, e, turėtų būti pasakyta susitarus su atitinkamais partneriais. Be to yra dar smulkesnių pakeitimų antroje dalyje. Uh, Galėčiau pasakyti taip, komisija gali, glaudžiai bendradarbiavimas valstybėmis narėmis, imtis iniciatyvų, kuriomis siekiama nustatyti gairias ir rodiklius, kad būtų galima keistis gerąją praktiką, rengiant reikiamus e, elementus, e, periodiniai e, stebėsenai ir vertinimui. Šitą konkretų sakinį paėmiau iš sutarties kur sutartyje yra kalbama apie atvirą koordinavimo metodą. Manau, kad komisija ir valstybės narės galėtų pasinaudoti tam tikrą prasme atviro koordinavimo metodu, kad būtų galima skatinti partnerysės principo taikymą. Manau, kad tai galėtų būti viena iš minčių, bet to sakau, kad komisija turi bendradarbiauti su interesuotomis šalimis ir, ir parengti Europos. Uh, Mm, geros elgsenos e, kodeksą ir taip kon konkrečiau e, šiek tiek suformulavau 11 e, straipsnį regioninės e, kompetencijos e, centras. Regionai mano, kad jie yra patys geriausi. Tie, kurie taip mano, tu, turėtų bendradarbiauti ir parodyti kitiems, e, kaip galima plėtoti ir, ir dėkti gerąją praktiką ES. Aš susitiksiu su regionų komitetu ir aišku, jiems siūlysiu tokias iniciatyvas. Taikymas be abejo ir ponas Kelė, ir, ir, ir panešra dar minėjo supaprastinimą. Tai nuolat iškyla, yra sudėtingos e, administracinės finansinės procedūros ir tai tarsi dusina uh, struktūrinius e, fondus ir atgraso, kaip panas Kelė pasako, naudotis e, tais e, fondais, nes per nelik daug papirizmo. Nesileidžiant uh, į supaprasnimo klausimą ir administratinės pradūras, tai galima pasakyti, kad reikėtų naudotis globaliom subsidijom, nes tuomet atsirastų daugiau vietos, daugiau galimybių smulkiam projektam, organizacijom ir Iš tiesų, tas tarpininkas, globalios subsidijos organizacija turi bendrauti tiesiogiai e, su komisija ir prisimti atsakomybę už smulkius projektus įgyvendinamus pasinaudojant globalią subsidiją. Vis dėlto mes manome, kad auditas ir kontrolė turėtų būti racionalizuota, mokėjimai, finansinės garantijos. Iš ankstinis e, finansavimas visą tai turėtų būti pritaikyta prie naudos e, ar paramos gavėjų poreikiai, ypač kai kalba eina apie smulkius um, mokėtojus. Todėl manome kaip tik tai, kad yra e, didesnis poreikis iš anksinio e, finansavimo, um, tokių metodų ir priemonių taikymo, panaudojant struktūrinius e, fondus organizacijos, kurios atstovauja smulkioms įmonėms, socialinės ekonomikos organizacijoms, NVO. Manau, kad joms tikrai tektų nemažas vaidmuo partnerystėse, nes jos tiksliai tiksliai labai žino, kaip kas yra ir ką reikėtų keisti. Dabar dėl neįgaliųjų arba uh, kaip būtų galima paskleisti struktūrinių fondų lėšas visuomeniai, um, įtraukiant uh, būtent uh, tokias pažydžiamas grupės. Na, galėčiau patikti gerą pavyzdį. Tai veiklos programa Ispanija, uh, kurie vykdo keli privatus fondai. Osim fondas iš tiesų skiria daugiausia dėmesio neįgaliesiems. Ir tokiu būdu ir sukūriamas tiesioginės ryšys tarp neįgaliųjų ir struktūrinių fondų, nes yra speciali veiklos programa, kuris skirta yra neįgaliesiems. Taigi tai yra įmanoma, įmanoma ten, įmanoma ir kitose valstybėse. Todėl aš manau, kad e, labai reikia decentralizuoti veiklos programas kaip tokias, kad apie jas daugiau būtų žinoma ir diskutuojama ir kad uh, vyktų ta informacijos klaida apie jas vietos lygmenės. Aš kaip sakiau, sanglaudos politika tai yra būtent ta politika, per kurią ES susitinka su piliečiu, gali susitikti su juo ir būtent todėl reikia dėkti partnerystės e, principą į, e, į politiką, kad ją būtų galima pritaikyti piliečių poreikiams ir veiklos e, programos turi būti gyvenamas būtent taip. Ir paskutinis žodis. Yra puikių techninės pagalbos e, pavyzdžių. E, NVO organizacijoje, minėjau Sloveniją, Velsą savo pranešimo metu ir Vokietijoje e, yra ir ten akivaizdus ryšys tarp organizacijos gauna techninę paramą, kad galėtų skleisti struktūrinius fondus savo šalyje regione ir manau, kad tai labai uh, tinkamas būdas dirbti, kaip tai daroma tose šalyse, kai stiprinami e, gebėjimai teikiant techninę pagalbą NVO sektoriui. Dėkui. Ačiū ponui Olsonui. Manau, kad pranešimo pristatymas ir pats pranešimas prisidės prie naujo teisėkuros paketo rengimo nes e, greičiausiai e, dauguma iš mūsų bus e, už daugiau iniciatyvų iš apačios į viršų. Ir manau, Europoje labai įvertin, įvertinama yra tai, kad tokio tipo e, iniciatyvos gali atsirasti gyvenant regione politiką, tačiau aš sutinku, kad vienas iš pagrindinių iššūkių yra gebėjimų stiprinimas, nes pamenu e, ne vieną atvejį e, partnerių, tai gali būti valdymo institucijos, tarpinės institucijos, bet jie neturi galimybės dalyvauti ir pasinaudoti tą partnerystę, kuri jums siūloma yra. Todėl, manyčiau, turėtumėm daugiau investuoti į tai, kad jie gebėtų pasinaudoti partnerystės principu. Tad ačiū Jums, kaip suprantu, e, e, tomis žiniomis ir pranešimu pasidalinsite ir komisiją ir tikiuosi, kad ir jai padarysite įtakos. Dėkui. Mm. Dear colleagues, we can move now to... Kolegos, galime pereiti prie 12 darbo tvarkės punkto. Ar Jean-Paul Bese yra su mumis? Jeigu taip, galime pradėti svarstyti 12 klausimą BVP ir kiti rodikliai pažangai kintančiame pasaulyje vertinti. Pirmiausia, norėčiau steigti galimybę pasisakyti ponui Bese, kuris rengia nuomonę šiuo klausimui. O Kolegos norintys pasisakyti yra kviečiami tą padaryti po to. Taigi prašom, ponė, visi. E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Kolegos, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šios nuomonės svarbą. mes būna paprašyti pateikti savo nuomonę apie BVP ir kitus rodiklius pažangai vertinti. Tai nėra vien tik techninis arba statistinio pobūdžio klausimas. Tai yra ir politinis klausimas, kurio svarba yra akivaizdi mes apsispręsime dėl rodiklių, kuriais vadovaujantis bus priimami tam tikri pasirinkimai ir sprendimai ES, ypač formuojant sąnglaudos politiką. Aš esu parengęs nuomonės projektą ir siūlau pritarti Europos komisijos pasiūlymui ir Eurostat numatytai veiklai kalbama apie BVP papildančius rodiklius ir jų nustatymą. Reikia numatyti papildomas priemonės, greta BVP, kuriamis būtų galima pasinaudoti darant atitinkamus sprendimus tos naujos priemonės turėtų atspindėti du pagrindinius sektorius. Tai yra aplinkosaugos klausimus ir socialinius klausimus bei socialinės integracijos aspektus. Taigi, ES turi analizuoti šį klausimą. Mums yra būtinos uh, tokios priemonės, kurios geriau parodytų bendrą situacijos vaizdą. Tokias priemonės, kurios leistų matyti tikrąją, realią situaciją. Ir tokias priemonės, kurios leistų formuoti ES gerą politiką, kuri atlieptų ES piliečių poreikius, ypač kalbant apie sanglaudos fondus. Šiuo metu mes, priimdami sprendimus, naudojamės vienu rodikliu, tai yra BVP. Būtent remiantis BVP yra formuojamos įvairios politikos kryptis. Žinoma, BVP yra gera ekonomikos augimo vertinimo priemonė. Tai yra tas rodiklis, kuris leidžia mums geriau suvokti esamą situaciją. Tačiau BVP rodiklis yra ribotas, nes neapima vystimosi aspektų, žmogiškosios pažangos aspektų, taip pat neįtraukia piliečių gerovės klausimų pusių. BVP atspindi ekonominį vaizdą. Ir tokiu būdu BVP gali pateikti nepilną realios padėties vaizdą, kadangi remiantis vien tik BVP, neatsižvelgiama į tokius svarbius dalykus kaip pažanga. Todėl BVP negali būti vienintelis mūsų taikomas rodiklis. Aš sakyčiau, kad reikėtų atsižvelgti ir į kitus galimus elementus. Pavyzdžiui, neligybė, sveikatos situacija, aplinkosaugos būklė, gyvenimo uh, gerovės standartai, išteklių panaudojimas, oro ir vandens kokybė, galimybė naudotis pagrindinėmis paslaugomis ir taip toliau. Visiškai nesena praeitis mums labai aiškiai parodė, kad yra praraja tarp ekonomikos augimo ir socialinės integracijos. Todėl mes turime subalansuoti turimas žinias ir šalia BVP turime parengti tam tikrus visuotinius indeksus, kurie atskreiptų dėmesį ir į aplinkosaugos dalykus. Taip pat mums reikia rodiklio kuris parodytų gyvenimo kokybę ir būtų paremtas socialiniais aspektais. Jeigu siekiame susidaryti išsamesnį vaizdą, jeigu norime efektyviau vertinti sanglaudos politiką, mums yra būtina parengti tinkamas vertinimo priemonės arba indikatorius. Taigi tie papildomi rodikliai mums padėtų pasistumėti į kitą etapą. Turėtume geresnius kriterijus, sprendžiant, ar regionas yra tinkamas ES fondams gauti. Ir apskritai geresnės informacijos turėtume, kurią remdamiesi galėtume klasifikuoti ES regionus. Taigi, kaip jau sakiau, tai netechninis klausimas, jis yra susijęs su politinė valia, reikia politinės valios, kad būtų galima vykdyti tvarę vystimosi politiką. Ir tai, kolegos, yra Europos vystimosi modelio pagrindas kuris remiasi trim pagrindiniais dalykais. Tai yra ekonominis, aplinkosauginis ir socialinis vystimasis. Ačiū. Pirmininkė, kolegos, dabar pasikeisime nuomonėmis su kolegomis Teurer. Prašom, žodis Jums. Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, wie gerade der. Ačiū, ponia pirmininkė. Ponas ir ponai. Kaip pranešėjas ponas Besi ką tik sakė, BVP yra plačiai naudojamas ir primtinas rodiklis vertinantis ekonominę gerovę. Daugelis specialistų ir mokslininkų nekarta yra kritikavę tokio rodiklio kai kuriuos aspektus ir mes taip pat jau esame šios klausimus svarstę. Atsižvelgiant į tokią kritiką, mes kaip politikai turėtume prie šio pagrindinio rodiklio pridėti kitus papildomus rodiklius. Aš tam pritariu, tačiau nesu toks optimistas kaip kolega ir negalėčiau pasakyti, kad mes galėtume rasti tokių naujų papildomų rodiklių rinkinį. Norėčiau išsakyti dvi pastabas. Pirmiausia, mums reikia plačių diskusijų, siekiant išsiaiškinti, ar tokie papildomi rodikliai būtų veiksmingi ir efektyvūs. Pavyzdžiui, dėl gyvenimo kokybės arba pasitenkinimo gyvenimu rodiklių. Aš labai skeptiškai į tai žiūriu. Kai kurie tyrėjai bando įvertinti žmonių laimingumo lygį. Ir uh, E, mes čia kalbame apie viešas lėšas, viešus fondus ir apie jų paskirstimą. Taigi aš manau, kad e, tokie indeksai negalėtų būti taikomi svarstant e, lėšų skirstimo galimybės. Todėl mes neturėtume lyginti, taip sakant, tokių dviejų skirtingų dalykų. Kaip buvęs meras, Aš puikiai žinau, kad prieš atsisakant tokio rodiklio kaip BVP, mes turėtume labai aiškiai žinoti, kuo pakeisime šį rodiklį. Baden-Württembergo žemės ekonomikos reikalų ministras neseniai pradėjo taikyti naujus rodiklius, skirstant nacionalinės lėšas vystimuisi. Taigi remiantis tais rodikliais buvo nustatyta, kad bus sukurta naujų darbo vietų. Tačiau nebuvo įvertinta tų darbo vietų kokybė. O tai reiškia, kad tos regiono vietos, kurios susidūrė su um, geresniu užimtumu, prarado paramą vystimusi. O kitas pavyzdys gali būti susijęs su naujų įmonių registracija, su patentų išdavimu. Taigi aš galiu pasakyti, kad ta nauja tvarka nebuvo sisteminta. Reikia atsižvelgti į labai daug faktorių, į mokslinę literatūrą į praktinius pavyzdžius, nes yra tokių pavyzdžių, kurie rodo, kad naujų rodiklių taikymas veda prie naujų problemų. Noriu pasakyti, kad dabartinė sistema turi silpnųjų pusių, tačiau jeigu mes keisime šį rodiklį naujų rodiklių rinkiniu, Ir jeigu tas rinkinys nebus gerai apgalvotas, tai mes atversime duris daugybė naujų problemų. Taigi noriu pasakyti, kad iš esmės pati mintis yra gera, bet remdamasis mano turimą informaciją, sakyčiau, kad turimos bent jau dabar informacijos nėra, nėra gana. Taigi, taigi aš siūlau surenkti specialistų klausimą ir tik po to priimti sprendimą, politinio pobūdžio sprendimą, pereiti nuo BVP prie kitų rodiklių. Dėkoju, ponia Suzana. Takže vážení kolegové, já jsem si ehm, se zájmem vyslechla. Mėly kolegos, labai susidomėjusi klausiausi šio naujo pasiūlymo. Be BVP, jeigu trauktumėm daugiau indikatorių, galbūt tada aiškiau matytume visą regionę padėtį. Bet pirmiausia, reikėtų nustatyti tos indikatorius ir aiškiai žinoti, koks yra metodas, koks yra jų nustatymo metodas, kaip mes nustatysime tuos indikatorius, kaip mes juos išmatuosime. Pavyzdžiui, parametrus, kurie susijęs su aplinkosauga, šitie parametrai jau kai kuriuose projektuose buvo naudojami, pavyzdžiui, projektuose, kurie susiję su vandens arba oro kokybę. Kita vertus, tokie parametrai yra nenaudingi, kalbant, pavyzdžiui, apie darbo vietų kūrimą ar švietimu. Taigi, jeigu norime išmatuoti tokius parametrus, reikia padidinti ir supratimą aiškiai žinoti, ar tikrai sprendimų prieimimas bus paprastesnis ir kokybiškesnis, nurodant šitus parametrus, pavyzdžiui, nedarbo lygis. Šitas parametras, jis labai daug priklauso nuo kiekvienos šalies nacionalinės teisės, kaip registruojami visi nedirbantys žmonės ir kaip jie yra išbraukiami iš bedarbių sąrašo. Šita sistema kiekvienoje šalyje yra kitokia, tik klausimas kyla, ar tokia sistema būtų pat vairiausių kontroversiškų projektų. Pavyzdžiui, ar galima išmatuoti gerovę ir, ir laimę. Visi sutiksime, kad biokūro stoties statymas yra gera mintis, bet e, toksai projektas gali sukelti įvairiausių nuomonių ir nuotaikų tame regione, nes piliečiai gali baimintis, kad toksai statinys e, skleis blogą kvapą ir bus, turės blogą įtaką e, aplinkai. Taigi, jeigu įvesime papildomą papildomų parametrų, susidursime su kita problema. Nes jeigu jau priemė sprendimą supaprastinti procedūras, kurios yra e, reikalingos e, norint kreiptis dėl struktūrinių fondų, bet jeigu trauksime dar daugiau e, parametrų, tas procesas bus dar sudėtingesnis, o aš visą pasilai, pasisakau už paprastesnį procesą ir paprastesnius parametrus. Manau, kad papildomi parametrai galėtų būti susiję tik tai su tais projektais, kurie, kuriems jie duotų pridėtinės vertės. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Norėčiau kalbėti tą pačią temą kaip ponas Höring. Sakėme, praeitą vakarą mes koordinatorių posėdė kalbėjome, kad reikėtų pakviesti ekspertų BVP tema. Šitas, šita nuomonė yra, kaip kažkas sakė, labai netobula. Aš pritariu, šitas dokumentas yra tik tai bandymas žaliųjų, kurie susėdo ir bandė nuspręsti kažką dėl BVP. Tai yra bandymas pakeisti dabartinius uh, indikatorius, uh, kurie taikomi uh, šitoje srityje. Ir tokį, tokį požiūrį aš atmetu, aš jam negaliu pritarti. Nes toksai sprendimas pakirstų ekonominį solidarumą Europoje. Jeigu socialinius ir aplinkosaugos indikatorius vertume taip pat kaip ir ekonominius, tai būtų tiesiog Europos ekonominės bendrijos e, mirtis praktiškai, nes ES yra labai daug regionų, turtingų regionų, pavyzdžiui, Vokietijoje, kurie naudoja anglį. Yra įmonių ir regionų, kurie yra priklausomi nuo anglės. Ir naudojant tokius parametrus mes jiems tiesiog pakirsime kojas ir tai yra, taip yra nusitaikoma į patį Europos solidarumą. Kaip mes galime vertinti Europos solidarumą, e, kalbant apie e, nedarbą, e, aplink, klimato kaitą ir kitas aplinkoskos problemas? Tie, kurie naudojasis statistika tie, kurie mokės pakeisti statistiką, susižers visus pinigus, o ne tie regionai, kuriems jos reikės. Neturtingi regionai neturi daug pinigų, kurios galėtų skirti e, aplinkosaugai ir jų, e, jiems būtent reikia ES paramos. Reikia susijęti šitą klausimą su Europa 2020 e, strategija svarbiausia padėti neturtingiausiams regionams. Tai yra mūsų pagrindinė filosofija. Todėl siūlau nepradėti kalbos apie tuos indikatorius vien todėl, kad žalieji nori patenkinti savo nevyriausybinės organizacijas ir kitus interesus. Mes turime nusiųsti aišku signalą, kad regionės plėtros komitetas nedirb šio klausimu, tai nebent, nebent aplinkosaugos komiteto darbas. Chers collègues, permettez-moi de remercier tout d'abord le rapporteur, Jean-Paul Bisset. Son rapport est sous... Ponas Tirolien, kolegos, norėčiau padėkoti pranešėjui už darbą. Čia matome įvairiausių pasiūlymų ir gal, pabandysime apsvarstyti mūsų bendrą nuomonę šituo kontroversišku klausimu. Kaip politiniai vadovai mes turime turėti kuo aiškesnę ir tikslesnę strate statistiką tam, kad galėtume priimti tinkamus sprendimus. Todėl aš pritariu šitam siūlymui atnaujinti indikatorius, parametrus. Jeigu teisingai supratau, čia yra pasiūlymas iš nuo subalansuoti dokumentą, kuris padėtų pagerinti valdyseną ir sprendimų priėmimą. Reikėtų atnaujinti jau dabartinius, dabar egzistuojančius parametrus, taip galbūt naudingiau turiu komentarų dėl tam tikrų pasiūlymų. Nors iš principo pritariu tam pasiūlymui, bet manau, kad šiandien yra per daug optimistiška jau kitam programavimo etapui atnaujinti param parametrus. Esu tikras, kad ateities regionų politika turėtų būti labiau nukreipta į aplinkosaugą, švietimą ir informacinės technologijas. Todėl reikėtų paskatinti programų kūrimą, sukuriant geresnį vertinimo sistemą sanglaudos politikai. Ačiū. Pane Šredar. Atsiprašau, bet man atrodo, atrodo atėjo metas e, pasakyti tiesą apie e, kai kuriuos e, mitus ir dėl BVP ir taip toliau. Panas Sarkozy BPO vienam iš sutikimų išsakė mintį ir pas, pasiūlymą susilaukė plojimų, taip pat ir žaliųjų ir kiek aš žinau, panas Sarkozy tikrai nėra žaliųjų partijos narys. Toliau aplinkosaugos komitetas didžiausia frakcija aplinkosaugos komitete yra EPP, o ne žalieji. Pranešėjas. Yra FD frakcijos narys, sako kalbėtoja. Atsiprašau, kaip uh, Atsiprašau, pamiršau, kaip, koks vokiškas frakcijos pavadinimas, sako e, kalbėtoja. Pone e, Harkin yra e, pranešėja vėlgi ir ne EPP, nėra, ne, ne žaliųjų frakcijos narė. Manome, kad tema labai svarbi, kaip buvo pasakyta, BVP kaip rodiklis piešia iškraipytą uh, padėties e, paveikslą. Apriepiama tik viena plotmė. Ir šiame savo iniciatyvos pranešime tikrai nesakoma, kad reikia atsisakyti BVP kaip rodiklio, siūloma įtraukti papildomų rodiklių, kad būtų galima um, atitinkamai spręsti problemas šiuose probleminėse sritise. Uh, Paimkime kitus pavyzdžius. Investicijos. Jeigu į regioną ateina lėšos, naudojamasi BVP, daug neturtingų regionų gauna daug lėšų e, iš ES ir augimo skaičiai rodo, kad investicijos didelės, bet iš tiesų e, atliekant vertinimą nėra nurodoma, ar sukurta darbo vietų, panaudojant tas lėšas. Ir taip pat ne, neparodoma, ar tos lėšos yra teisingai paskirstomos, teisingai pasiskirsto. Tai na, ta automatinė procedūra rodo, kad lėšos ateina, BVP didėja ir iš tiesų tai parodo iškreipytą, iškreipytą vaizdą regione. Ir e, iš tiesų ir, ir e, komisija kėlė. Um, šitą klausimą kaip probleminę, nu, ne, nemažai tyrimų yra paskelbta ir manau, todėl labai svarbu labai rimtai pagalvoti, ar BVP turėtų būti vienintelis rodiklis, ar galbūt reikėtų remtis ir kitais rodikliais. Man taip pat e, aišku, kad pranešime nesiūloma įtraukti kažkokių tai uh, minčių su, ar idėjų sugalvotų atskirose valstybėse narėse. Ne, ne, čia uh, siūloma yra pasinaudoti tarptautinę e, praktiką, kad būtų na, atitiktis tarptautiniams lūkesčiams. Pavyzdžiui, patikra atranka, tai naudojama pačioje tarptautiniu lygmeniu ir ES ir niekas e, iš tiesų negali pateikti mokslinio argumentų dėl to, ar tai veiksmingas rodiklis yra ar ne. Džin iš tiesų uh, naudojasi tarptautiniais do, duomenimis ir jais yra, jais yra remiamasi, taigi iš tiesų e, mintis yra, yra tokia neišradinėti naujų rūšių e, duomenų, bet pasinaudoti tuo, kas yra. Manau, kad pranešimo projektas e, labai subalansuotai atsargiai pristatytas yra ir e, tai mus jau gali sorientuoti dėl to, e, ko reikia. Ir nepakanka pasakyti, kad e, puik, puiku, BVP auga, tačiau didelis nedarbo lygis regione reiškia, kad jis priklauso nuo ES lėšų. Ir iš tiesų BVP E, galbūt statistikos prasme labai puiku, tačiau nedaug ką bendro turi su e, realia padėtim e, vietoj. Ir mes turėtumėm į tai atsižvelgti, turėtumėm labai rūpestingai galvoti apie tai, kaip leidžiamos viešosios lėšos. Ir manau, uh, kad mūsų, mūsų pareiga teikti, su, teikti komentarus, dalyvauti diskusijose, manau, kad e, būtų visiškai absurdiška, jeigu regioninės plėtros dokumentas nedalyvautų. Ačiū pirmininkė. Norėčiau e, pasakyti, kad e, ponas Piperis kritikuoja mus ideologiniu požiūriu, tačiau ideologija netinkamas pagrindas būtų ir, kaip pasakė anksčiau kalbėjusi narė, e, tai rūpi ne tik tai žaliesiam. Dabar iš tiesų perėsime į naują programavimo laikotarpį ir turime pagalvoti, ar BVP kriterijus yra tinkamas. Pats vienas. Iš tiesų mes nekvestionuojam e, jo paties kaip rodiklio. Tačiau kalbam apie tai, kad reikėtų papildyti, žinom, kokia padėtis įvairiose Europos regionuose ir mums reikėtų papildyti, pridėti kitus kriterijus per BVP kriterijus, kaip socialiniai kriterijai, aplinkosauginiai kriterijai, na, socialiniai kriterijai akivaizdus yra. E, pragyvenimo e, kaštų indeksas, e, tarkim, du regionai, vienodas BVP, bet pragyvenimo kaštų indeksai skiriasi. Pavyzdžiui, galbūt Airijoje, Airija palyginus su kitu regionu. Tai regionai nevienodi to požiūriu ir jų vieni tą kriterijų vertėtų atsižvelgti. Aplinkosauginiai kriterijai. Europinių lygių siekiame gyventi politiką, kuri būtų sav, sav, kurie būtų savanoriškai siekiama kovoti, pavyzdžiui, su klimato kaita. Ir turbūt ir šiuos kriterijus reikėtų atsižvelgti. Uh, pasirenkant tam tikras alternatyvas e, gyvena regioninė politika. Pavyzdžiui, du uostų projektai konkuruoja. Vienas e, priimtinas yra, nes tai didelis miestas gyventojų požiūrių, kitas būtų netoks svarbus tuo požiūriu bet e, aplinkosauginiu požiūriu, man atrodo, kur kas įdomesnis, nes, e, tarkim, tai kur kas arčiau yra prie kontinentinės dalies CO2 požiūrio, taip pat būtų galima įverdinti visus tuos dalykus reikėtų e, atsižvelgti, teikiant europinę paramą investicijoms. Tad tokia dvasia mes ir, ir teikiame tokius pasiūlymus ir siūlau apie tai pagalvoti taip pat ir tokiu ideologiniu požiūriu. Pane Kra, ačiū pirmininkė. manau, anksčiau kalbėjusi išsakė įdomių minčių, norėčiau prie jų grįžti. Visų pirma, preliminarus pastebėjimas, maždaug prieš 12 mėnesių visi koordinatoriai dalyvavo priimant sprendimą, dėl to mūsų komitetas turėtų tai svarsyti ir prisipažinsiu, kad tuo metu nesuvokiau, koks svarbus šitas klausimas ir dabar galiu pasakyti, kad e, suklydome apsisprendė e, ne, ne, neprašyti, kad būtumėm pagrindiniu e, komitetu rengiant šį pranešimą. Esu įsitikinusi, kad be regioninės sanglaudos e, politikos yra europinių projektų, kurie galėtų remtis kitais rodikliais, ne vien tik tai BVP ir nebūtų tikrai neigiamų pasiekmių aplinkosaugos komiteto požiūrių. Iš tiesų labai prasminga kalbėti apie alternatyvius rodiklius, tačiau aš ir toliau įsitikinusi, kad mes regionų plėtros e, dokumente turėtumėm teikti nuomonę, e, kurioje susitelta daugiausiai į sanglaudos e, politiką. Visai Nesenai, tiesą sakant, ką tik pati virtiname savo nuomonę dėl sanglaudos politikos ateities ir savo pakeitimuose mes kalbame apie tai, kad BVP turi būti pagrindinis kriterijus vertinant e, sanglaudos politikos ateitį. Tačiau vis dėlto, jeigu jau reiktų e, papildyti tai kitais rodikliais, tai e, gal tai svarstytina yra, bet kaip e, praneši e, nuomonės referentų yra nurodyta, BVP turėtų būti pagrindinis rodiklis, turėtumėm to laikyti savo nuomonėje. Dėl to, kas sakė ankstesni kalbėtojai, jeigu atsižvelgtumėm į pragyvenimo kaštų indeksą, tai turėtų pasiekmių um, įvairiems miestams. Pavyzdžiui, Münchenė tas indeksas labai uh, aukštas ir, uh, ir tarkim, tada visas regionas uh, gautų papildomų ES lėštų ir tai būtų absurdiška. Taigi kalba eina apie tai, kad rodikliai turi būti subalansuoti. Ir manau, kad tas pavyzdys rodo, kaip sudėtinga būtų e, naudotis tik tai atskirais rodikliais tokiu būdu. Ir jeigu ES pavyktų pasiekti vienodo požiūrio į, į rodiklius, reikėtų pasirūpinti ir kad išvados būtų daromos vienodai. Minėjote uostų pavyzdį svarbu, e, kad regionių lygmenių būtų naudojami ir kiti e, rodikliai. Tačiau, kai europinio lygmenio priimami sprendimai yra, reikia remtis rodikliais, kad būtų įvertinta, kam skirti lėšų europinių lygmenių ir BVP turėtų būti pagrindinės rodiklis, turėtų būti visoje ES vienodos e, mok, mokslinės e, taisyklės, tie patys pagrindai. Aš pati esu iš e, rytinės Vokietijos dalies ir turbūt Visi esat girdėję pasakojimų apie a, suklastotą statistiką ir iš tiesų aš čia nekaltinau Eurostato dėl tokio klastojimo a, rytų, a, rytų Vokietijos statistinių duomenų, tačiau statistika kas yra? Statistika tai yra vienodų taisyklių taikymas. Ir man atrodo labai e, sudėtinga europinių lygmenių naudotis papildomais e, rodikliais, e, vertinant ekonomiką, skurdą ir taip toliau, kalbant apie projektus. Iš tiesų, vienodas požiūris turėtų būti taikomas registruojant duomenis Europoje. Taip pat turime nepa, nepamiršti, kad Europos parlamente siekiama yra mažinti administracinę naštą, o ne ją didinti. Ir jeigu uh, bus uh, e, dėgiamos naujos statistinės priemonės, turėtumėm įvertinti poveikį e, regionams, turiu galvoje papildomą darbo uh, E, e, krūvę ir iš tiesų regioniniai sprendimai gali būti priimti, priėmiami remiantis įvairiais rodikliais, bet ne šio komiteto pareiga nustatyti, kokie tai rodikliai turėtų būti, tai valstybių narių darbas. Taigi manyčiau, kad BVP turėtų būti pagrindinis mūsų rodiklis klasifikuojant regionus ir vertinant, ar e, regionams skirti finansavimą iš E, regioninės politikos priemonė. Ponas Surė, dėkoju. APP e frakcijos vardu, kaip šešėlinis pranešėjas, turiu pasakyti, kad turime būti atviri. Turime pasirūpinti tuo, kad būtų taikomi įvairūs rodikliai. Svarbiausia mums yra užtikrinti geresnį ES darbą. Aš sutinku su socialistų išsakyta visai neseniai nuomonė. Žinoma, dabar nėra kitų rodiklių. kuriais galėtume remtis, skirstydami lėšas regionams ir valstybėms. Tai aišku, nereiškia, kad mes neturime kreipti dėmesio į įvairius atliekamus tyrimus. Žinome, kad ne viskas visuomet būna tobula. Aš esu įsitikinęs, kad BVP neatspindi visiškai visko, bet šiuo metu neturime kitų geresnių rodiklių. Ir tai yra akivaizdu. situacija valstybėse sparčiai kito. Bet negalime pamiršti, kad rodiklių pakeitimas gali atspindėti tam tikrus dalinius interesus ir apie tai būtina aiškiai pasisakyti. Regioninio vystimosi komitetas turėtų užtikrinti tinkamą regioninės politikos įgyvendinimą. Ir manau, kad e, priimtas sprendimas po balsavimo yra labai geras, kadangi jis atveria naujų galimybių. Tačiau tuo pat metu reikia sutelkti dėmesį į tuos rodiklius, kuriuos turime. Tai yra į vietinės, vietinius BVP. Todėl esminis klausimas yra toks, kaip valstybės skirsto lėšas. Mes e, tokią procedūrą, žinoma, stebime vykdome kontrolę ir esame sukaupę patirties, kuri, būtų gali, kuri galėtų būti pritaikyta ir ES lygio. Negalėčiau sutikti su tuo, kad parengtas nuomonės projektas yra pakankamai pakankamai atspindi įvairius niuansus ir tai yra EPP frakcijos nuomonė. Mes manome, kad reikia imtis novatoriškų žingsnių. Žinoma, čia yra labai daug sakinių, formuluočių, pasisakančių už BVP rodiklio taikymą. Tačiau tos frazės yra išreikštos diplomatinė kalba, mumsgi be kita ko reikėtų išmokti skaityti ir tarp eilučių. Noriu pasakyti, kad diskusijų metu nekilo daug prieštaringų minčių tarp senų ir naujų valstybių narių. iš tiesų viena iš ES steigėjų pritarė BVP kaip rodiklio taikymui. EPP frakcijai atrodo, kad dabartinis dokumento tekstas turėtų būti iš esmės patobulintas. Ir manau, kad bent jau dabar mums nepavyks rasti konsensuso šiuo klausimu. negalime dabar čia nuspręsti, koks turėtų būti pagrindinis rodiklis po 2014 metų. Čia susirinkome tam, kad e, pasikeistume nuomonėmis. Ir iki to laiko dar daug kas pasikeis. Tačiau neturėtume išklysti iš įprastinio gerai žinomo kelio ir žengti mažai pramintų taku. Žinoma, jeigu toks pokytis atneštų gerų rezultatų, tai nedvėjodami su tuo sutiktume, tačiau tam reikia tam tikrų įrodymų. Jeigu norime keisti rinkimų įstatymus valstybėse narėse, turime pademonstruoti, kad tokių įstatymų pakeitimai bus teigiami. Tas pats pasakytina ir apie šį klausimą. Jeigu mes ketiname siūlyti pakeitimus, turime sugebėti įrodyti, kad įvedus tokius pakeitimus susilauksime teigiamų rezultatų. Taip pat ir sanglaudos politikos srityje. Taigi noriu pasakyti, kad būtina atlikti tyrimus. Sutikčiau su tą mintimi, kad reikėtų suorganizuoti svarstymą. Reikėtų dar labiau pagalvoti, ką būtų galima patobulinti. Dabar dar yra labai daug nežinomybės. Žinoma, susitarti turbūt pavyks. Taip, galima sakyti, kad salai reikia daugiau lėšų negu kad kitiems regionams. Dabar bent jau periferiniams regionams bu, yra suteikiama daugiau lėšų negu kitiems. Tačiau dabar naudojami indikatoriai neatskleidžia visų sunkumų, su kuriais susiduria regionai. tie, kurie rūpinasi aplinkos apsaugos ekologijos klausimais, tie, kurie gyvena tą žaliąją dvasę, turi žiūrėti į tai, kaip yra panaudojamos lėšos, kurios yra paskirstytos remintis BVP rodikliu. Gali būti, kad kai kurios investicijos atneš daugiau naudos aplinkosaugai ir būtent tos investicijos ir turi būti pasirenkamos. Tačiau tai dar nereiškia, kad konkrečiam regionui bus skiriama daugiau arba mažiau paramos. Jeigu galvojame apie 2020 metų programos vykdymą, reikia pasitelkti dabar turimą struktūrą, kad būtų galima pasiekti bendrų tikslų. Ir čia ir yra reikalinga ta ekologiška žalioji dvasia. Aš manau, kad politinės frakcijos yra pasirengusios bendradarbiauti. Bet negalima būtų paminti dabar egzistuojančių rodiklių, kurių nauda yra matoma. Taigi bent jau mes taip matome dabartinę situaciją. Mes pateiksime pakeitimus ir tikiuosi, kad tiems pakeitimams bus pritarta. Ačiū. Pirmininkė. Ponas Oro. Ačiū, ponė pirmininkė. Niekas negali likti abejingas tiems klausimams, kuriuos iškėlė nuomonės rengėjas. Kaip suprantu, pranešėjas nesiūlo panaikinti BVP kaip rodiklio naudojimo. Jis sako, kad BVP turi būti naudojama, tačiau turi būti taikomi ir kiti rodikliai, jeigu norime įvertinti visuomenių daromą pažangą. Taigi yra sakoma, kad mums reikia papildomų rodiklių. Kolegos, prašyčiau nepamiršti, kad ES vykdama sanglaudos politiką pripažįsta, kad BVP nėra vienintelis rodiklis Paimkime pirmojo tikslo regionus, kad regionas galėtų gauti finansavimą. Yra atsižvelgiama į BVP kriterijų, bet yra nagrinėjami ir kiti rodikliai, ypač, pavyzdžiui, nedarbo lygis. Žinoma, kad šitie debatai mums yra reikalingi. Reikia išlaikyti BVP kaip rodiklio taikymą, bet reikia ir kitų papildomų priemonių. Turime išklausyti vieni kitų nuomonių, turime išklausyti ekspertų, specialistų. Ir pasiūlyčiau tiesiog diskutuoti, drąsiai diskutuoti ir tokiu būdu rasti rodiklių, kurie geriau atspindėtų realybę. Žinoma, kad tai yra sunki užduotis, bet e, tai mums e, tik padės. Dėkoju dabar Jan Žežin. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie struktūrinės politikos tikslus, reikia pasakyti, kad pagrindinis tikslas yra skirti paramą tiems regionams, kurie atsilieka pagal vystimąsi. Tai kalbant apie tokius regionus, BVP yra labai geras rodiklis siekiant tinkamai paskirstyti lėšas ir padėti regionams, kurie iš tiesų atsilieka bei atskiriant juos nuo regionų, kurie patys gali vystytis. Aš klausiausi diskusijų ir galiu pasakyti, kad mes neturėtume nusisukti nuo šio kriterijaus. Pranešėjas paminėjo laimingumo indeksą ir gerovės indeksą. Pavyzdžiui, patys laimingiausi žmonės mano, gyvenim, mano nuomonė gyvena neturtingiausiose E, regionuose. Ar tai reiškia, kad e, tie žmonės gyvenantis tose regionuose turėtų dar savo lėšomis prisidėti prie kitų regionų vystimosi, kur žmonės nėra tokie laimingi? Yra nuomonių, kad e, BVP gali būti naudingas naudojant struktūrinės lėšas bet mes čia kalbame tik apie keletą procentinių punktų. Taigi, jeigu mes norime taikyti papildomus kriterijus, tą turėtume taikyti tik tai tokiems regionams, saloms, kaip minėjo kolega Surien. Kitu atveju tokia politika virs paradoksale ir iškreips, e, pakeis visiškai regioninę politiką. Ačiū. Rika Maner. Ačiū, Rika Maner. Ačiū, pirmininkė, mėly kolegos. Kelis kartus buvo pasakyta, kad lab... iš labai svarbu, kad dabar mes diskutuojame apie šitą klausimą, bet labai svarbu įsigilinti į šitą klausimą su specialistais ir ekspertais iš įvairių pusių. Taigi kalbėsiu labai trumpai. Mano nuomonė, BVP turėtų būti pagrindinis rodiklis ateityje. Tai yra ypatingas Europos solidarumo aspektas. Taigi aš pasisakau už BVP, bet BVP nėra pakankamas rodiklis, tikrai ne, nes BVP savaime ar BVP naudojimas kaip BVP kaip rodiklio naudojimas neleidžia vykdyti Europos regionės politikos. Labai dažnai problemos yra įvairia pusės. Ir žiūrint į ateitį, negalėsime pilnai spręsti Europos problemų, ateities problemų vien tik tai su BVP rodikliu. Aš esu iš Suomijos ir ten yra labai daug problemų susijusių su socialiniais dalykais ir jie turi įtakos konkurencingumui. Mano nuomonė reikia matyti ryšį tarp rodiklių ir Europos 2020 tikslų, pasižiūrėti į tuos tikslus ir koksai jų ryšys su konkurencingumu ir ekonomika. Reikia kelti klausimą, kuris regionas ar rodiklis uh, padėtų pasiekti kuo geriau šiuos, šiuos tikslus. Taip pat manau, kad reikia toliau pagalvoti apie aplinkos, aplinkosaugos rodiklius, nes jie ateityje bus labai svarbus. Kaip jau sakiau, Europoje bus labai daug problemų susijusių su demokratiniu pokyčiu. Ir galbūt galima sukurti rodiklį susijusių su senėjimu nes visuomenės senėjimas turės regioninio poveikio konkurencingumui. Reikėtų atsakyti į šitą klausimą ir sukurti papildomus indikatorius. Ačiū. Pirmininkė Jean-Paul Bassi. Ar jūs norite tarti žodį? Ne. Taigi, kolegos, jau baigėme debatus šiuo klausimu. Ne, atrodo, dar kažkas norėtų pasisakyti pranešėjas. Taip, sako pranešėjas, norėčiau pasakyti porą žodžių, kad apibendrinčiau šitą, šitos debatus. Šitos debatus, kurie tokie aršus. tikrai nebandome pakeisti pačios ideologijos į žalėją ideologiją, žalėją ekologistinę ideologiją. Ne. Reikia galvoti, kaip reikia nukreipti mūsų dabar politiką, kokie turėtų būti tie rodikliai nustatyti. Pone Piperi, pasaulis keičiasi. Tam, kad suprastume pasaulį, turime mes, mes patys pasikeisti, taip sakant, akinius ar savo požiūrį, savo žiūrėjimo tašką. Jeigu galima įvesti papildomų rodiklių, e, tai reikėtų tai ir padaryti. Apie tai kalbama visose organi, tarptautinėse organizacijose, institucijose, įvairiausiose uh, e, rat, ratų, ratuose. Aš esu prancūzas ir Prancūzijoje, kuri nelabai pasisako už žaliosius klausimus, buvo sukurta mm, komisija, kuri gilinsis į šios nuojusius rodiklius. Suprantu, kad kai kurie kolegos sako, kad šita tema yra labai sudėtinga. Iš tikrųjų atrodo labai kontroversiška, bent jau kai kurie punktai šio dokumento, bet uh, BVP savaime yra labai sudėtingas rodiklis, reikėjo labai daug laiko, kad jį aiškiai apipriešinam, tai yra prieštaringas rodiklis, bet kaip komisija e, sakė, darbas, darbai jau pajudėjo į priekį. Nėra sunku nustatyti rodiklius, tiesiog reikia daugiau statistikos. Norėčiau priminti kolegoms, kad visiškai nenorime BVP e, pakeisti, nenorime jo panaikinti kaip tokio esminio rodiklio. Šitas rodiklis jau yra naudojamas pa, pamatuoti e, turto kūrimo, mūsų plėtros e, spartą. Tačiau tokio rodiklio neužtenka, kad suprastumėm, kokia yra realybė reikia ir socialinio ir aplinkosaugos ramščio. Reikia suprasti sinergijas, papildomumą tarp skirtingų rodiklių. Todėl jau praktiškai pradėjau vėl cituoti, koks tai yra mūsų pasiūlymas. Sakau, kad BVP yra būtinas rodiklis Bet jis nėra pakankamas. Jis tikrai nėra pakankamas. Negalime sukurti naujo rodiklio iš nieko. Pritariu, kad reikėtų surenkti mini klausimus šią temą, kad geriau įsigilintume šią temą. Bet norėjome pasiūsti žinę ir paraginti komisiją, kad imtųsi priemonių. Negalime sėdėti rankas sudėję ir laukti, kol kažkas nukris iš dangaus. Reikia turėti, aiš, turėti aiškę politinę poziciją, pirmininkė. Jūs tikriausiai nepradėte iš naujo diskusijos tiesiog. E, Ponas Celer. Yra sunku kalbėti po pranešėją, bet norėjau šitą pasakyti. Pranešėją, bet šitą norėjau šitą pasakyti. Skirtingi, siūlote skirtingų rodiklių matuoti mūsų gerbuviui. Žinoma, yra įvairiausių indikatorių, yra įvairiausių nuomonių kaip tie rodikliai turėtų būti vadinami, e, sveikatos rodiklis, tyrimų rodiklis, socialinės lygybės, e, gerovės, nedarbo, aplinkosaugos ir taip toliau. Bet klausimas toks, ar kokia nauda iš tų rodiklių? Ar juos galima palyginti, ar jie yra lygiaverčiai, kad juos būtų galima palyginti ir įvertinti? apie tai galėtume, galė, galėtume diskutuoti labai ilgai. Ar jie pakankamai tiksliai nurodo padėti Europos regionuose? E, reikia kalbėti apie sąlaudos politiką ir struktūrinę politiką. Ir kokią įtaką turės tie nauji rodikliai. Daug kas puola šias politikas ir siūloma kurti fondus transportui, aplinkosaugai ir kitoms sritims, jeigu nebus pasiekti e, iškelti tikslai. Taip mes suskaidytumėm į sektorius mūsų atitinkamą politiką ir tektų atsisveikinti su Europos regioninė politika. Manau, kad e, sanglaudos politika ir struktūrinių fondų politika uh, E, išsikėlusi yra tiksla užtikrinti socialinę sanglaudą. Ir manau, kad yra nesunku pamatyti, ar vyksta sanglauda ar ne, jeigu išanalizuojame e, regiono ekonominę plėtrą. Patys regionai žino, ko reikia imtis, ką reikia daryti vietiniu lygmeniu, kad pagerintų padėtį. kalbant apie sanglos politiką ir apie struktūrinių fondų politiką, norėčiau pasakyti, kad svarbiausia geriau atsakyti į regioninių skirtumų problemą. Neapsirikime pasirinkdami rodiklius. Nes tikrai nesunku apsirikti ES lygmenių. Patys regionai turėtų e, numatyti, kaip jie, kokią atsaką jie duos savo konkretiems poreikiams. Kaip e, atspindės to regiono gerovę. Manau, kad galime gildytis į atskirus rodiklius ir kriterijus dėl gerovės, bet tikrai ne, ne tam, kad skirstytumėm sanglaudos ir struktūrinius fondus. Reikia dirbti taip, kaip dirbame iki šiol. Pirmininkė, komitetas dėl šio pranešimo balsuos lapkričio 29 dieną. Taigi, nuomonė E, regi nuomonę galima gauti tik tai, jeigu bus balsuojama 27-28 lapkričio. Siūlau pakeitimų terminą numatyti iki spalio 5 dienos. Manau, kad e, šį kartą labai išsamei padiskutavome ir bus nesunku pateikti pakeitimus. Tačiau turėkite galvoje apribojimus, darbo laiko apribojimus. Taigi, lab, spalio penkta terminas pakeitimams. Taip pat dėl klausimų, kaip storiam reikėtų surenkti klausimus kitų metų pirmoje pusėje šiuo klausimu. Taigi dar padiskutuokite tarpusavyje dėl šito klausimo. Dabar 13b Tai Žengbžežina pasiūlymas dėl valstybės, <clears throat> valstybės pagalbos uždarant neefektyves e, anglės šachtas pranešėjų žodis, kad paaiškintų apie šį dokumentą. E, já se omlouvám za rychlost. Gerbėmieji, atsiprašau, kad teko gan greitai atsakyti. Deja, balsavimas pagrindiniam komitete vyks gan greitai, todėl jums ir teikiu savo nuomonę būtent dabar. Tai nuomonė iš esmės dėl šimto tūkstančių europiečių likimo. neteks galios vadinamoji angl, anglių direktyva ir mums reikėtų teisinio pagrindo skirto nekonkurencingoms anglies šachtoms. Tai reikš, kad šachtos bus uždaromos, kad bus prarasta labai daug darbo vietų Tai pasakytina ypač apie Vokietiją, Ispaniją ir Slovakiją. jei ateityje tos šachtos e, bus e, nekonkurencingos, jos bus uždaromos ir tai reikės daryti pasinaudojant valstybės pagalbą ir tai reikš poveikį regionams, tai reikš socialinės, ekonominės pasakmes ir todėl labai svarbu, kad mūsų komitetas parengtų savo nuomonę. Aš pateikiau pakeitimus jų yra kelios grupės. Pirma e, e, grupė pakeitimų tai e, situacijos paaiškinimas, ketvirtas pakeitimas, jame kalbame apie, apie tai, kad šis klausimas daugelį šalių yra bendro sutarimo rezultatas. Jo pasiekti buvo sunku, pavyzdžiui, Vokietijoje Tad e, šachtos turi būti e, uždarytos iki 18-ųjų, komisija dabar siūlo 14-osios. Manau, jog turėtumėm atidėti, pailginti šį terminą nedėrėtų atsisakyti politinio sprendimo pasiektų įvairiose valstybėse narėse. 5, 6, 7 pakeitimai. Juose kalbame apie neigiamas socialinės ekonominės pasiekmes šachtų uždarimo. 9, 16 pakeitimai. Juose kalbama apie pagrindinę klaidą komisijos pasiūlymą. Tai yra tai, kad šachtų uždarimas turės e, teigiamos įtakos e, CO2 gamybai. Tai reiškia, kad CO2 išmetimai mažės. Yra ir ekspertų išvadų, kurios atitinka mano nuomonę, kad e, kuras iš šių uždarytų šachtų turės būti pakeistas importuojamo kūro. Todėl uh, Tai reikš, kad į Europą turės būti transportuojama daugiau kūro ir emisijos bus didesnės. Tai tikrai negalime kalbėti apie tai, kad mažės klimato kaita ar, ar mažės CO2 išmetimai. Toliau švelninimo priemonės kad tos bendruomenės turės kažkaip tai tvarkyti su e, šachtų uždarimo pasiekmėmis. 18 pakeitimas, čia siūlomi uždarimo terminai, konkrečiai 20 metai. Toliau 19 pakeitime kalbama apie tai, kad dabar e, šachtos gali susidurti su ekonominiam problemom, e, joms reikia e, paramos, tačiau po 20-ųjų, turint galvoj, kad uh, anglijas, e, naftos ir dujų kainos labai sviruoja ir gali atsitikti taip, kad po 20-ųjų šachta vėl bus konkurencinga. Kaip tik todėl 18 pakeitime yra numatoma išimtis tokioms šachtoms. Aš siekiu e, bendros išimties, kadangi atskirais atvejais izoliuotose teritorijose tos šaktos gali būti labai svarbios regionui ir jei neklystų, apie tai kalbama dešimtam pakeitime. Tad toks trumpas temos pristatymas. Pirmininkė, ačiū. Nežinau, ar yra kolegų, kurie norėtų taip pat kalbėti. Norėčiau padėkoti referentui už nuomonę. Kai kurios Europos valstybės, konkrečiai Vokietija, Ispanija, susiduria su ta problema. Anglies kasyba nebėra konkurencinga, vyriausybės yra parengusios specialius e, planus e, skirtus ilgajam laikotarpiui, Tad turime atsižvelgti į valstybių narių problemas. Jei iš tiesų bus atsisakyta anglės e, kasybos, tai sukels e, politinių e, problemų, nes žmonės tose regionuose nesupranta skirtumo politinių ligmenų. Ir Turime galvoti apie tai, ką būtų galima pasiekti nacionaliniu lygmeniu. Žinoma, sprendimas buvo priimtas, kad tik tai konkurencingos anglijas šachtos gali išlikti ir norėčiau padėkoti pana Bžezinai už solidarumą. Ačiū komitetui, kad jėmėsi svarstyti šį klausimą. Ačiū. Ponas Rikardo Kortas Lastra, nežinau, ar dar kas nors norės kalbėti. Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjui už paruoštą dokumentą. Kalbame apie didelę problemą. Ji iš, daugiausiai turi įtakos keturiom šalim, bet tai tikrai labai didelė problema. Kalbame apie šimtą tūkstančių darbo vietų krizės metu. Ir gali tose vietose tikrai kilti labai didelė socialinė įtampa. Ir tikrai labai didelis nedarbas gali kilti. Matau, manau, kad 2014 metai yra tokia nelabai apčiopiama data ir manau, kad reikėtų bent iki 18 ar 20 metų pratesti, būtent taip labiau prisiderintumėm prie tų skirtingų regionų, kuriuose šita tema yra labai svarbi. Taip pat dar norėčiau du dalykus pabrėžti. Nuosi dėl anglijas gavybos. Aplinkosauginė problema. Pirmiausiai. Vietinę anglį pakeistume e, importuotą anglimi, taigi užterštumas nepasikeistų. Taip, komisijos paruoštame pranešime kalbama apie mažą regioną, kur sumažėtų e, užterštumas, bet CO2 emisijos būtų lygiai tokios pačios. Ir turime suprasti, kad Europoje vyksta 12 bandomųjų projektų dėl e, CO2 sandėliavimo. Ir yra jau pastebėta, kad anglės šachtos yra daug, e, daug geriau veikiančios, daug efekty, efektyvesnės. Antra, norėčiau pakalbėti apie konkurencingumą. Tiesa, kad galima sakyti, kad galbūt valstybių narių e, pagalba šachtoms neturėtų būti teikiama, bet galiu pasakyti, kad yra labai daug precedentų, labai didelės, didelių e, subsidijų, pavyzdžiui, automobilių sektoriui ar kitiems sektoriams kuriuos galima aiškiai palyginti su anglės šachtų situacija. Taigi šita padėtis yra labai sudėtinga socialinė prasme, nes apie šimtas tūkstančių žmonių bus paveikti tiesiogiai keturiose šalyse kur mm, labai stipriai pakils nedarbas ir manau, kad reikia pratesti šitą tokią netinkamą datą, ne 2014 metus, o bent jau 2018 ar 2020 metus numatyti. Pirmininkė, ačiū, Michael Torer. Ačiū, pirmininkė, kolegos. E Buvo išsakyta labai daug suprantamų argumentų. kad iš tikrųjų būtų galima pritaikyti nacionalinius planus minų uždarimui, šachtų uždarimui. Žinome, kad anglės gavybos e, pramonė yra labai stipriai teršianti pramonė. Todėl mes turime pasisakyti už modernizavimą E, tokių pramonių modernizavimą ir CO2 sandėliavimą. Taip pat aš nepritariu devintam pakeitimui, man atrodo, kad apsirinkame. Čia kalbama apie terminus ir Juk čia nekalbame apie tai, ko toliau bus skiriamos subsidijos šachtoms. Kalbame apie tai, kad šachtos taptų konkurencingos. Mes tikrai nenorime, kad nukentėtų aplinka, aplinkosauga. Tik manau, kad reikia iš naujo e, performuluoti šitą pakeitimą, nes man atrodo, kad čia neteisingai yra šitas požiūris išdėstytas. Trumpai sureaguosiu į devintą pakeitimą, sako ponas Bžažina. Čia nekalbama apie anglijas e, gavybos ir deginimo įtakos aplinkos saugai. Aš esu matęs labai daug tokių, e, tokių šachtų. Aš septynis metus dirbau pats šachtoje Taigi žinau, ką kalbu, bet šita anglis iš tų šachtų bus pakeista kita anglimi iš kitų šachtų ne Europos ribose. Taigi įtaka, įtaka aplinkosaugai ir emisijoms bus minusi, nulinė, netgi bus minusinė, nes reikės atvežti anglį, tarkime, iš Australijos, kur jinai labai pigi. Taigi manau, kad Ispanijos atveju natūralus Ispanijos anglijas pakaitalas bus Australijos anglis atvežta, atplukdyta tiesiai į Ispanijos uostus. Todėl manau, kad čia kalbame, kad čia čia nais nekyla pavojus aplinkosaugai, čia yra tas skirtumas yra nulinis. Pirmininkė, kolegos, manau, kad ateityje dar bus galima apie tai pakalbėti, nes pasiūlym, pakeitimus galima teikti iki spalio 8 vidudienio ir tikiuosi, kad iki to laiko bus padarytas ir vertimas. Tačiau siūlau nelaukti vertimo ir ruošti pakeitimus ir galutinę versiją jau dabar. vienintelė galimybė e, pasiekti ekoną iki, iki 9 lapkričio reikia mums balsuoti iki 27-28 spalio. Taigi, 14 klausimas. Pone Lena Kolarska Bobinska yra pranešėja dėl efektyvaus energijos vartojimo veiksmų plano persvarstymo. Norėčiau paprašyti ponios Kolarskos Bobinskos pristatyti klausimą. Dziękuję bardzo. Właściwie to ja wolałabym, żeby pani jako przewodnicząca powiedziała, co się dzieje. Ačiū. Tiesą sakant, aš jūsų norėčiau paklausti, gerbiamą pirmininkę, kas vyksta su pranešimu, nes aš turiu parengti nuomonę, tačiau um, yra labai didelė sumaištis, kalbant apie terminus, bendrą organizavimo. Todėl nesu tikra, ar mes turime renkti nuomonę ar ne. E, parengiau pakei, pakeitimus. E, Markos Pepper taip pat atsiuntė e, pakeitimų nuomoniai. Galime perduoti viską, bet aš nežinau, ar apskritai reikalinga to nuomonė ar ne. Pirmininkė iš tiesų yra tam tikras netikrumas, jį sukeliame ne mes. Uh, Yra tam tikras netikrumas susijęta su tuo, kad įtre komitetas dar oficialiai neapsisprendė dėl to, ar atidės balsavimą dėl dokumento ar ne, kadangi Europos komisija, kaip aš suprantu, atidėjo um, savo dokumento tvirtinimą. Tačiau vis dėlto yra dar ta galimybė, tikimybė, kad mums reikės balsuoti dėl šios nuomonės, mūsų nuomonės iki spalio pabaigos, nes įtrė e, gali palikti galiuoti savo terminus tvirtinimo. Todėl turime remtis būtent tokia prielaida, kad na, galėsime teikti šitą nuomonę. Blogiausias e, galimas scenarius yra toks, kad jeigu laiku neparengsime savo nuomonės, tai norėčiau paprašyti jūsų pateikti pakeitimus tiesiogiai į trekomitetui. Tai, tai viena galimybė yra, taip pat galime galvoti apie neįlinio posėdžio surinkimą Strasbūrė spalio 18. -ąją. Taigi tokia situacija dabar yra. Mes turime būti atviri visom galimybė, tačiau e, e, šiaip e, pirmasis toks mūsų pasirinkimas būtų renkti nuomonę, o jeigu ką, galėsime perduoti savo pakeitimus, kad jie būtų įtraukti į trenuomonę. Ačiū. Norėčiau atkreipti dėmesį į e, penkias e, mintis mano parengtojo nuomonė. Visų pirma, e, atkreipiame dėmesį į reginius aspektus, tarp labai daug įtampos yra susijusios su šiuo pranešimu, labai daug diskusijų vyksta, įtampa daugiausia susijusi su tuo, ar, ar turėtų būti privalomi tiksliai ar ne. Šios diskusijos vyksta iš esmės EPP frakcijoje ir derantis pranešėjai su kitomis politinėmis frakcijomis ir nežinom, koks e, e, likimas bus tų visų diskusijų, koks kompromisas bus pasiektas. Vis dėlto savo nuomonėje apie tai nekalbame, mes susitelkėme į poreikį numatyti daugia pakopį decentralizuotą požiūrį. Na, o dėl politikos remiame miestų merų e, suėgos siūlymus, kaip svarbius įdomius sprendimus. Ir turėtumėm pasakyti, kad visų pirma, energijos taupimas regioninių lygmenių yra e, svarbus. Būtent to reikia, nes regionai labai skiriasi tuo požiūriu. Ir e, nesu tikra, e, ar gavote nuomonę vis dėlto, bet, bet kokiu atveju buvo išplatinta, todėl aš neskaitysiu nuomonės pastraipiau. Markus Pfeiffer pateikė dar vieną pakeitimą, kurį turėtumėm teikti kartu. Jis dėl uh, ES teisės aktų tvirtinimo, pavyzdžiui, ekodizaino direktyva, energetinio ženklinimo di direktyva. Turėtumėm laikytis to, neteikti naujus europinius sprendimus, nes jau yra teisės akto. Tačiau pagrindinė problema susijusi su energetiniu efektyvumu yra ta, kad daug sprendimų yra surašyta popieriuje, o, o realiai neįgyvendinta. Uh, Ir tą galima pasakyti apie visą energetikos sektorių, ne, ne tik tai kalbant apie energetinį efektyvumą. Tačiau e, daug, daugiausia tai yra tas aspektas. Taigi e, pagrindinė mintis yra ne kurti naujų, naujus teisės aktus, naujas taisyklės, bet susitelkti į sprendimų įgyvendinimą, e, greičiau įgyvendinti tai, kas jau numatyta. Ačiū, nežinau, ar yra norinčių papildyti tai, ką, ką tik pasakė ponia Kolarska Babinska. Komentarų nėra. Tai tuomet norėčiau paprašyti jūsų laikytis termino pakeitimams teikti, kaip ir ankstesniais atvejais, tai yra spalio 8 vidudienis. Taip pat tikimės, kad ir vertimas bus parengtas iki uh, pakeitimo teikimo termino. Taip pat norėčiau paraginti jūs e, išsamei susipažinti su nuomonė, apmastyti ją, kadangi regioninė politika. Regioninė politika labai aktyviai siekta prisidėti prie energetinio efektyvumo ir manau, kad e, ir ateityje mes turėsime aktyviai dalyvauti šioje politikos srityje. Taigi, uh, spalio 8-osios vidudienis terminų, pakeitimų tikimo terminas. E, toliau 15 darbo atvarkės punktas, kiti klausimai, aš kitų klausimų neturiu, nebent jūs turėtumėm, galima pereiti prie 16 punkto, norėčiau jūs informuoti, kad kitas e, e, posėdis, tai bus atvirų durų renginio atidarimo posėdis, tai pirmadienis spalio ketvirtą norėčiau paraginti jūs dalyvauti bent jau e, dviejose renginiuose atvirų durų. Tai yra atidarimo posėdis, viena valanda numatyta diskusijom. Tai vyks plenarinio posėdžio e, salėje. Ir dar vienas sustikimas. E, Koter komiteto posėdis spalio 14 dieną. Antradienį 9 ryto kalbėsime apie uh, sanglaudos uh, politiką ir uh, strategiją 2020 ir šimtai uh, posėdžių dal, dar vyksta um, sav, savaitę ir žinau, kad jūs dalyvavote ir diskusijose anksčiau ir aišku būtų labai gerai, kad dalyvautumėte ir tuose renginiuose, kad būtumėt matomi. Tad toks mano paskutinės e, informacinės pranešimas ir jei daugiau e, jūs neturite klausimų pasiūlyti darbo atvarkiai, tai